Taigi pirmiausia, da, trimo komitetas dėl da, gyvūnų gabenimo. Šio komiteto sudarimo, jo įgaliojimų narių skaičius ir įgaliojimų laiko nustatymas. bendradarbiavimas apmokestinimo srityje, tam tikrų terminų atidėjimas, šis dokumentas yra atmestas. Toliau, dokumentas dėl, dėl išskirtinės laikinos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos. Dokumentas patvirtintas. Toliau piliečių iniciatyva. Pakeitimai 7, 8, 10, 11 yra patvirtinti. Pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis pakeitimai atkrito. Šeštasis, devintasis, dvyliktas, tryliktas, keturioliktasis pakeitimai patvirtinti. Penktasis pakeitimas yra atmestas. Toliau pereiname prie kelių pakeitimų dėl antirasistinių protestų po Žodžio Floido mirties. 30 pakeitimas atmestas. Pirmoji pastraipa patvirtinta, antroji pastraipa patvirtinta, trečioji pastraipa patvirtinta, Ketvirtoji pastraipa, 61 pakeitimas atmestas, 20 pakeitimas atmestas, 35 pakeitimas atmestas, 21 pakeitimas atmestas, 31 pakeitimas atmestas, 62 patvirtintas, 5 penktoji pastraipa. E, visos to, trys dalis atkrito, 23 pakeitimas patvirtintas, 53 patvirtintas, 6 pastraipa, 1 ir antroji dalis patvirtintos, 36 pakeitimas atmestas, 9 pastraipos pirmoji ir antroji dalis patvirtintos, 10 pastraipa patvirtintas, patvirtinta 32 pakeitimas atmestas. Pirmasis pakeitimas atmestas, 66 pakeitimas patvirtintas, 23 pakeitimas atmestas, 24 atmestas, 25 atmestas, 26 atmestas, 40 pakeitimas patvirtintas, 44 patvirtintas, 67 pakeitimas atmestas. 14 pastraipos visos keturios dalys atmestos. 63 pakeitimas atmestas, 15 pastraipa patvirtinta, 11, 10-11 pakeitimai patvirtinti, 16 pastraipos 1 ir 2 dalis patvirtintos, 37 pakeitimas patvirtintas, 55 pakeitimas atmestas, 12 pakeitimas patvirtintas, 19 pastraipos pirmoji ir antroji dalis patvirtintos, 33 pakeitimas atmestas, 21 pas, tra, pirmasis pastraipos keturios dalys patvirtintos. Šeštasis pakeitimas atmestas, 38 atmestas, 39-64 pakeitimai atmestas, atmesti, 27 atmestas, 41 ir 45 pakeitimai patvirtinti, 65 pakeitimas atmestas, 13 atmestas, 46 patvirtintas, 7 pakeitimas patvirtintas, Aštuntasis pakeitimas atmestas, 28 pakeitimas atmestas, 29 pakeitimas atmestas, 54 pakeitimas patvirtintas, 47 pakeitimas atmestas, 48 atmestas. 49 atmestas, 50 pakeitimas patvirtintas, antrasis pakeitimas atmestas, 14 pakeitimas atmestas. E konsultuojamoji dalis patvirtinta, F konstatuojamoji dalis 56 pakeitimas atmestas, 57 pakeitimas atmestas, 15 pakeitimas atmestas, 51 ir 52 pakeitimai yra patvirtinti. Visi balsavimo rezultatai bus paskelbti Europos parlamento svetainėje. Dabar pereiname prie antrojo šiandienos balsavimo. Balsavimas prasidės 13 val. 45 minutės. Ir galima balsuoti iki 15 valandos. Bus taikoma ta pati balsavimo procedūra, kuri buvo taikoma šiandien ryte. Taigi skelbiu, kad galite pradėti balsuoti, kad prasideda antrasis balsavimas. Ir galite balsuoti iki 15 valandos. Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 17 val. 30 min. Posėdis yra laikinai nutraukiamas. Dėkuoju.